Okay, friends, welcome back uh, to Brussels. Taigi, bičiuliai, sveiki sugrįžę į Briuselį. Pradėkime nuo darbo tvarkės tvirtinimo. Gal galėj, galėtume patvirtinti darbo tvarkę be pakeitimų? Gerai. Toliau antras punktas. Pirmininkės pranešimai. Šiandien Posėdis bus verčiamas į visas kalbas išskyrus maltiečių, bulgarų ir kroatų, bet e, bulgarų kalbos vertimas bus e, užtikrintas trečiadienį, kai susitiksime su Bulgarijos ministru Piserbetkov. Mm, toliau lankytojų grupės. E, čia lankysis 21 stažuotojas iš e, vertimo raštų generalinio direktorato Luksemburgė. Dalyv... Šie stažuotojai dalyvaus mūsų posėdėje trečiadienį. Toliau lapkričio 27-28 dienos protokolo tvirtinimas. E, niekas neturi pastabų. Tai reiškia, kad galime perėti prie ketvirto darbo tvarkės punkto. Tai yra pranešimas vykstančių tarp institucinių dėrybų ataskaita. Šiam komitetui jau buvo praėjusi kartą pateikta ataskaita apie dėrybas dėl komandiruotų darbuotojų. Šiandien nebeturiu ką pridurti, bet, e, kaip žinote, šį vakarą vyks posėdis, e, trišalis dialogas su kitomis institucijomis dėl komandiruotų darbuotojų ir tai bus e, penktasis trilogas. Dabar penktas darbo tvarkės punktas. Darbuotojų apsauga nuo rizikos susijusios su kancerogenų arba mutagenų poveikiu darbe. Na, tikiuosi girdėjote, ką aš iki šiol kalbėjau. Mm, Periname mes dabar prie svarbiausių klausimų. Suteiksiu žodį pranešėjui ponui Ruliam. Ačiū pirmininkė. Iš tikrųjų kalbame apie antrą direktyvos e, peržiūrimų nuostatų paketą, direktyvą dėl e, kancerogenų ir mutagenų. Noriu padėkoti visiems už įvairius pakeitimus, kuriuos gavau. Iš tikrųjų gavau apie 120 pakeitimų, jie kokybiški. Man e, įdomus pasirodė ir komisijos komisijos pasiūlymai ir manau labai svarbu, kad komisijos narė Taisen ėmėsi iniciatyvos ir atnaujino darbą, e, kuris yra skirtas apsaugoti darbuotojus nuo kancerogenų ir mutagenų. Ir mm, iš tikrųjų mm, noriu priminti, kad direktyva galioja 10 metų, klausimas yra svarbus. E, aš kalbu apie tam tikrą dinamiką, tas darbas E, vyksta etapais, įvyko pirmas etapas, dabar antras, numatytas ir trečias etapas. Ir m, mm, iš tikrųjų mes turime tokią nuolatinės peržiūros viziją, e, kalbant apie šiuos iššūkius. Kai jau kalbėjome apie pirmąjį paketą, aš sakiau, kad e, siekiu remtis moksliniais įrodymais ir taip pat e, remtis ir socialinių partnerių nuomonę, profsąjungų nuomonę, kadangi būtent šie asmenys geriausiai yra susipažinę su situacija, susijusia su darbuotojų sveikata įmonėse, e, filialuose. Taigi mes siekiame didinti savo didelius užmojus, kurie skirti darbuotojų aukštam apsaugos lygiui užtikrinti ir taip pat atsižvelgėme ir į įmonių padėtį, nes e, reikia numatyti tokias nuostatas, kurios būtų praktiškai gyvendinamos ir būtų taikomos. Dabar e, dėl pakeitimų, kuriuos gavau. Visų pirma, noriu pasakyti, kad e, kalbant apie kokybę, daugelis pakeitimų yra panašus ir galime su jais dirbti. E, kai kuriais pakeitimais norima nueiti toliau, jie yra tikslesni, kiti priešingai. Bet aš manau, kad mums pavyks gana lengvai rasti kompromisą šiais klausimais. E, pats svarbiausias e, diskusijų klausimas yra dizelio garų klausimas žiūrėdamas į pakeitimus, kuriuos gavau, matau, kad visi sutinka, kad ši problema labai svarbi. Tačiau skirtumas tas, kad ne visi vienodai e, mato, kaip mes galėtume spręsti šią problemą. Kai kas nori nustatyti labai griežtus apribojimus šių medžiagų, medžiagų poveikio pribojimus, kiti nori kaip galima, na, kai kas nori kaip galima greičiau numatyti, numatyti griežtus apribojimus. Aš siūlau e, remtis pateiktais vertinimais, kiti siūlo remtis sudėtingesniais vertinimais, bet e, manau, kad mums reikės surenkti tikslingesnės diskusijas ir nors ir yra tam tikrų nesutarimų dėl priemonių, kaip pasiekti tikslų, e, visų siekiai sutampa. Dirbant šį darbą, man atrodo, svarbu tai, kad mes e, įsipareigotume dalyvauti tokiame testinėme procese e, galbūt nereikėtų per daug dėmesio, e, per daug darbo skirti antrajam priemonių paketui, reikėtų palikti e, galimybių tęsti tą darbą, nes yra ir kitų klausimų, kurių reikės imtis ateityje. Taigi Mm, bet manau, kad turėdami pakeitimus mes jau šią savaitę galime pradėti diskusijas ir reikia eiti pirmin greitai, kadangi mūsų laukia trečiasis paketas ir labai svarbu neprarasti e, dinamikos ir e, nestabdyti proceso ir to pagreičio, kurį įgyjome po pirmojo paketo. Ir mes kartu su Marita tikrai puikiai padirbėjome, pasiekėme rezultatų ir parlamente, ir trilogė. Ir man atrodo, kad e, mes e, visi sutarėme ir toliau vadovaudomėsi tą teigiamą atmosferą galėsime tęsti darbą. Ačiū. Thank you, Mr. Ačiū, pana Rolona. Pirmiausia, noriu padėkoti už jūsų darbą, kurį nuveikėte rengdami prašymo projektą. Jis tikrai bus tinkamas pagrindas mūsų diskusijoms. Noriu padėkoti komisijai už pateiktus pasiūlymus. Juos svarstysime dabar bendrai. Skaitydami mano pakeitimus, kadangi esu šešėlinė pranešėjo matote, kad juose e, remiam, remiami panašiai pasiūlymai dėl e, e, anglio vandenilių aromatizuotų. Sausio mėnesį mes, manau, turėtume laikytis komisijos nustatyto proceso, nebent turėtume rimtų priežasčių taip nesielgti, turime išklausyti mokslininkų nuomonės, socialinių partnerių, siekiant nustatyti atitinkamus, atitinkamas ribinės vertės ir kol kas iki šiol šio principu mes ir vadovavomės. Žinoma, pasiūlymai yra taip pat ir politinės prigimties, o tai reiškia, kad mums reikia kelti atitinkamus klausimus ir įsigilinti į, į mūsų prioritetus, mano vertinimu, tiek mokslininkų bendruomenė, tiek socialiniai partneriai mums aišku signalą pasiunti dėl atitinkamų ribinių verčių, kurios turėtų būti griežtesnis ir turime jų nuomonę įsiklausyti, diskutuoti su jais ir po to priimti savo sprendimus. Ir būtent taip aš suprantu pono Rolano darbo ir savo darbo metodiką rengiant šį svarbų pranešimą. Būtent dėl šios priežasties aš pritariu ribinių verčių nustatymui dizelino ir vidaus dėgymo varikliuose ir atitinkamos ribinės vertės turėtų galioti taip pat ir naujiems varikliams bei pritariu būtinybė atsižvelgti į šiaurės šalių ekspertų grupių išvadoms dėl tam tikrų grėsmių, kurias kelia vairias cheminės medžiagos ir taip pat e, Niderlandų komisijai, e, e, kelių saugos komisijai. Taip pat Manau, kad jau darbas dėl dizelinių variklių išmetamų dujų yra atliktas. Pasaulio sveikatos organizacija yra aiškiai patvirtinusi, kad e, dizelinių variklių išmetalai sukelia vėžį ir daugiau nei 3 milijonai darbuotojų Europoje jaučia jų poveikį savo sveikatai. Taip pat ir dėl šios priežasties aš e, labai pritariu pono Rolano atitinkamiems pasiūlymams. Šiose sėtise būtina uh, E, dėti daugiau pastangų, kad apsaugotume darbuotojus ir dabar turime tam tinkamą galimybę. Dabar suteiksiu žodį kitam šešėliam pranešėjui, tai yra ponė McIntyre ir jie atstovauja Europ... E, AKR frakcijai. Ačiū, pana pirmininkė, ačiū pranešėjai. Panai Rolanui. Ši diskusija yra E, tebesitęsiančio proceso sudėdamoji dalis ir aš tikiuosi, kad mūsų diskusijų kokybė nuolat gerės. Pasiūlymas komisijos nustatyti ribinės vertės yra sus... pateikiamas po pakankamai išsamaus daugelį metų trukusio darbo ir vertinimų. E, noriu priminti, kad yra nustatytas aiškus griežtas ribų nustatymo procesas ir jam visi pritarėme. Šis procesas e, vyksta taip, e, kad būtina atsižvelgti į sukauptus duomenys, įrodymus, e, tam, taip pat pasirinkti tokią sistemą, kad būtų galima tinkamai išmatuoti nustatytas ribinės vertės ir jų laikymas. Taip pat noriu pabrėžti, kad būtina atsižvelgti į mirčių skaičių dėl šių kenksmingų medžiagų poveikio, taip pat būtina atsižvelgti į E, teigiamą patirtį, socialinį dialogo susitarimą, kuris buvo pasiektas bei kancerogenų ir e, mutagenų direktyvos nuostatas, todėl e, mano 44 ir 119 pakeitimuose būtent šie aspektai ir yra pabrėžiami. Būtina taikyti tokią politiką, kad poveikis būtų šioms medžiagoms kuo mažesnis, kad būtų galima administruoti, suvaldyti keliamą šių keksmingų medžiagų grėsmę. Mūsų tikslas visuomet buvo užtikrinti, kad e, tikrovėje tas poveikis būtų mažesnis ir kad ribinės vertės būtų mažesnis nei nustatoma teisės aktuose, todėl būtina skatinti visuomenę ir verslo struktūras siekti poveikio lygį mažinti kaip įmanoma labiau. Tačiau mes neturėtume vienašališkai nustatyti tokių ribinių verčių, kurios būtų tokios žemos, kad nebūtų galima jų išmatuoti arba jų laikytis. Vėl noriu pabrėžti 28 ir 42 savo pakeitimus, kuriuose aš mm, taip pat palankiai vertinu 27 30, e, 34 ir 41 pakeitimus nauji pasiūlymai pakeisti. Šias vertės turi būti vertinami lygiai taip pat griežtai kaip iki šiol. E, taip pat ir pasiūlymai įtraukti tinkamą sąrašą papildomas medžiagas turėtų būti labai e, išsamei išnagrinėjami. Uh, Dėl tai šios priežasties mano frakcijai kyla tam tikras susirūpinimas dėl prašė pasiūlymo dėl tam tikrų pakeitimų nustatyti e, dizelinių variklių išmetamųjų dujų e, tam tikras ribas darbo vietos 821 35 93, 116, 114 pakeitimai. E, <clears throat> tai dėl to kelia nemažą e, susirūpinimą, nes komisija patikė savo pasiūlymus remdamėsi e, tam tikromis tikroviškomis priežastimis ir savo argumentus išdėsto šeštojo punkto uh, antrosios dalies. Ketvirto, ketvirto punkto, antrojo ir ketvirto punkto trečiojo dalyje. Taip pat, e, kalbant apie e, apriepti, <clears throat> reikia atkreipti dėmesį į tai, kad labai sunku dabar nustatyti tą poveikio apimti atskiriams darbuotojams. Todėl manau, kad į parlamento poziciją reikia traukti reikalavimą, e, raginimą komisijai atlikti panašų poveikio vertinimą, e, kuris buvo atliekamas e, toksinų, vertinant toksinų poveikį reprodukciniai sveikatai, todėl savo 53 pakeitime aš apie tai kalbu ir aš pritariu kitų, kitų pakeitimus 50, 84 ir 68 pakeitimui. Kiti klausimai kurie kelia tam tikrų ginčių yra susijęs su policikliniais aromatizuotais angliavandeniliais. Čia taip pat siūloma nustatyti tinkamas ribinės vertės, nepaisant e, šiems e, policikliniams ar amortizuotams e, angliavandeniliams. Todėl pritariu pranešėjo 9 pakeitimui bei 59 ir 87 pakeitimams, kuriuose komisija raginama šiose srityse e, imtis papildomų veiksmų. Baigdama noriu padėkoti pranešėjai už atliktą darbą ir tikiuosi, kad šios savaitės e, Vėliau dar šią savaitę gausiu papildomas informacijos po šešėlinių pranešėjų susitikimą. Ačiū, pana Kalvėšam, buvo žodis. Merci beaucoup, madame la présidente. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Na, pirmiausia, norėčiau pasveikinti pranešėją už puikų darbą taip pat už tai, kad buvo sukurtas puikus pagrindas mūsų darbai. Tikimės, kad joms galima geriau pasiekti sustarimo. Klodrolam puikiai padirbėjo. Visą tai puikiai ėjasi, tad ir noriu pasveikinti savo draugą. Ir džiaugiuosi, kad jis palengvino mūsų darbą. Na, norėčiau trumpai paminėti keletą dalykų, kur, kuriais norėčiau paaiškinti Aldės pakeitimus. Taigi dabar kalbėsiu ispaniškai. Taip. Pirmiausia, ką norėtume pabrėžti, pirmininkė, tai šio dokumento svarba darbuotojų sveikatai. Ribinės vertės, kurias mes nustatome, yra vis tik ne aplinkos sauginės čia kalba eina ne apie piliečių sveikatą. Na, žinoma, darbininkai yra piliečiai, bet čia kalbam grinai apie darbininkus ir apie tai, kokį poveikį jie patiria. Apie tos uh, e, ribinės vertės, su kuriams jie susiduria savo darbe. Tai taip pat labai svarbu turėti galvoje ir laiko aspektą, kiek laiko jie patiria tą poveikį. Taigi kalbame apie darbuotojų sveikatą, o ne apie aplinkosaugą. saugą na, nenorime čia e, sulėtinti progreso šioje srityje. Reikia, žinoma, dirbti kaip manoma ambicingiau, kaip pasakė ponas Rola, rengis ten šiam paketui. Toliau. Poveikio vertinimas. Poveikio vertinimas turi būti gerai atliktas, kai daromi teisėkuros pakeitimai. Taip yra todėl, kad e, eina kalba apie techninius klausimus, apie ribinės vertės, bet greta to matome, kad tai labai paveikia verslą, įmonių, įmonių planus. Ir reikia tai turėti galvoje. Manau, kad turime būti visiškai stikinę, jog tikrai tie pakeitimai apsaugos sveikatą. Ir čia persiu prie trečio dalyko. Tai yra, kad reikia turėti galvoje, jog kalbame ir apie Europos MVI. Ir e, kaip tik smulkiosiams įmonėms bus labai sunku greitai reaguoti, joms bus sunku prisitaikyti. Todėl mūsų reikalavimai toms smulkiosiams įmonėms turi būti protingi. Nes mes suprantame, jog e, darbo vietų praradimas gali būti labai didelė problema. Žinoma, nesakau, kad mes turime E, leisti jiems daryti, ką nori kancerogenų srityje. Norime, kad pakeitimai būtų paremti tvirtais mokslinės duomenimis, nenorime, kad būtų kokių nors kontroversijų, nes kitaip na, bus dviejonių, ar tikrai pakeitimus remia mokslas. Taigi, tikrai palaikome tai, ką pasakė pirmininkė. kad reikia, jo komisija parengtų tvirtą mokslinį pagrindimą. Ir tai būtų tas geriausias būdas, kaip dirbti toliau. Toliau, didysis klausimas dėl dizelio. Na, negaliu patikėti, kad tai bus ta problema, dėl kurios nepaiks pasiekti kompromiso ir sustarimo. Tačiau nepamirškime, kad net ir socialiniai partneriai taip pat kartais ne visuomet susitarė. Ir pavyzdžiui, skiria situacija, kai eina kalba apie naujosius dizelio variklius, modernius variklius ir taip pat senuosius variklius. Ir ne visuomet jų nuomonės būna paremtos mokslu, kartais remiamas tam tikrais interesais. Pavyzdžiui, kad verslas turi išgyventi, kad reikia apsaugoti darbo vietas. Tačiau, manau, dizelio variklių atveju tikrai reikia turėti, gal iš mokslininkų nuomonę, kuri būtų aiški vienprasmiška. Manome, kad viena galimybė susitarti būtų labai paraginti komisiją pabaigti poveikio vertinimą, pabaigti mokslinis tyrimus, kad tai būtų padaroma kuo greičiau, kad tai taptų prioritetu. Nenorime, kad vis tik ten būtų kur nors mokslininių neiškumų ir nenorime, kad siūlymai būtų teikiami dėl politinių priežasčių, o ne dėl mokslinių. Čia svarbi diskusijų dalis ir Aldė neketina trukdyti diskusijoms, mes norime, kad viskas vykstų greitai, kad būtų racionaliai diskutuojama. Ir žinoma, reikia rūpintis darbuotojų sveikata. Tačiau nereikia turbūt per daug kelti panikos. Reikia kad būtų viskas gerai moksliškai pagrista. Dar kartą dėkoju pranešėjai. Esu įsitikinęs, kad nebus per daug kontroversijų šios pusės, tikrai Aldė nekels didelių problemų. Dėkoju. Dėkoju, ponai Kalvė Šambon, toliau GUNGL vardu Patekliu Jerik. Jos nematau salėje, kas nors ją pakeis. Iš GUE nieko nėra. Ne. Tuomet toliau Karima Deli, žaliųjų. Taip. Taip. Matau, kad yra kas ją pakeis. Taip. Dėkoju pirmininkė. Karima Deli atsiprašo. Šiuo metu pirmininką transporto reikalų komitetui. Tad manęs paprašė išsakyti bendrų pastabų. Nekalbėsime konkrečiai apie pakeitimus. Na, kas mums čia svarbiausia, žinoma, tai kad darbininkų patiriamas poveikis darbe, taip pat ir mišių darbininkių atveju poveikis, kurį patiria vaisius, tai yra greta to ir kaip kombinacija su to poveikiu, kurį patiria plačioji visuomenė. Ir manau, tai iš dalies liečia tos dalykus, kuriuos minėjo kai kurie kiti nariai šiandien. Manau, kad Europos ribinės vertės turi būti teisiškai pareigojančios, reikia remtis naujausią informaciją, todėl reikia griežtai peržiūrėti limitus ir reikia nustatyti limitus, kurie būtų nežemesni negu žemiausi limitai kurios valstybėje narėje. Negalima numatyti dempingo šioje srityje. Ir jeigu tam tikri limitai numatyti yra dėl sveikatos ir šių vienoje šalyje, tai nėra priežasčių to nenumatyti kitose tos pačios rinkos šalise. Džiaugiamės, kaip sakė pranešėjas, kad dizelis yra įtrauktas, taip, dėl to pasieks konsensusas, džiugu, kad tai yra ten įtraukta, tačiau galime taip pat toliau diskutuoti dėl to, kokios galėtų būti ribinės vertės, numatytos ir kokios vertės galėtų būti greičiausiai gyvendintos. Vis tik e, galtus tikslas yra etapais e, sustabdyti dizelio naudojimą, kaip jau buvo pasakyta, e, kad tarptautinė vėžio tyrimo organizacija yra nustačiusi, kad tai yra kancerogenas. Kitas dalykas e, - glifosatas. Vėlgi parlamentas yra nutaręs, kad per penkis metus nori glifosato naudojimą stabdyti. Taigi, manau, galime čia tą patirtimį pasiremti. Taip pat matome, kad kitos frakcijos nori traukti kitas medžiagas. Tad labai lauksime diskusijų dėl tų medžiagų ir dėl frakcijų siūlomų ribinių verčių tos medžiagoms dėl medžiagų kenkiančių reprodukcinį sveikatai. Manome, kad Europa kol kas per mažai daro, kad apsaugotų darbuotojus. Ir matome, kad komisija vėluoja savo pastangomis šioje srityje. Pavyzdžiui, matome, kad moteris dirba svarius medžiagus, pažiūrėjau, DuPont gamyklų Niderlanduose, kurios tikrai kelia dėlių problemų sveikatai, tačiau tos medžiagos vis dar neįtraukiamos į direktyvą. Tad tikrai norėtume išgirsti komisijos informaciją. Ar komisija pati mano, kad jų darbo tempas yra patenkinamas. Taigi lauksime konstruktyvos darbo su kitomis frakcijomis. Manome, kad tikrai yra laikas diskutuoti dėl šio dokumento, kuriant ES, kuri apsaugo savo darbininkus. Dėkoju. Dėkoju. Lauras Agėjas nematau FDD vardu. Ar yra kas nors kitas, kas ją pakeis, ne? Tuomet ENF žuolmelan. Taip pat čia nėra. Ar kas nors ją pakeis? ENF, ne? Tuomet, na, buvo užduoti keli klausimai komisijai. Galbūt būtų galima komisijos Stefan Ulson iš užimtumo direktorato pasakyti. Prašau. Dėkoju pirmininkė, dėkoju pranešėjai, šiems pranešėjams, garbėsiams nariams. Labai trumpai kalbėsiu. Manau, kad dauguma dalykų pasakyti. Manau, kad procesai labai gerai suprantami. Šios salėje turbūt nėra ko čia kartotis. Mes labai džiaugiamės pranešimo projektu. Pranešimo projektas remiasi puikiu darbu, kuris jau yra padarytas. Remiantis kancerbinumo trigenų direktyva. Taigi, panas Rolangerė paaiškino, kad čia remiamasi testiniomis procedūromis. Ir norėčiau tik patikinti, kad tikrai yra tokia testinė procedūra. Siūloma nauja medžiagų grupė, rengiamas poveikio vertinimas. Vasario pabaigoje tikimės baigti tai daryti ir iki Velykų pateikti pasiūlymą. Taigi viskas vyksta pagal planą ir konsultavome socialiniais partneriais, kaip žinote pagal 154 ir 155 straipsnius iš starties, kalbame apie kitus paketus, gavome jau atsakymus ir imame renktis taip pat jau tolesniems pakeitimams, kurie bus numatyti ketvirtame pakete. Na, nėra prieš jūs stabdyti šio proceso, jis bus tęsiamas toliau, bet kaip sakė ponas Roland, darbas yra labai sudėtingas reikia atlikti mokslinį darbą, taip pat reikia bendrauti socialiniais partneriais patariamajame komitete ir taip pat tuo pačiu dirbom ties kitais svarbiais sveikatos saugos klausimais, taigi reikia rasti pusiausvyrą tarp šių darbų. Ir, na, noriu pabrėžti, kad neįmanoma visų medžiagų iš karto aptarti. Tačiau dėl tos medžiagos, kuri minėta buvo vienam iš pakeitime, tai kovo gale, balandžio pradžioje pateiksime pasiūlymą. Pirmininkai, kaip jūs minėjote, mes laikom savo procedūrų, iš pradžių moksliniai tyrimai, po to poveikio vertinimas, tuomet e, tariamas su es partneriai, žiūrima, ką jie siūlo ir nuo to nenukrypome. Tačiau be abejo, čia vyksta politinė diskusija ir komisijos pasiūlymas vėlgi teikimas pagal savo procedūrą, tačiau mes esame atviri, galimybėms jums padėti ateityje jūsų darybose su taryba, kaip valdyti šį politinį procesą. Kaip buvo sėkmingai pagal CMD1 padaryta toliau dėl reprodukcinį sveikatai kenkiančių toksinų. Tai rengėme tyrimą, kaip planuota, dirbama šis ir tie. Ir dirbama taip, kaip numatyta pagal atlikos pakeitimus, kurie buvo padaryti CMD1. 19 metų pradžioje tikimės jau turėti rezultatų, taigi viskas yra daroma. Dar turbūt reikėtų sureaguoti nepsi klausimą. Pane Makinta ir patikė pakeitimų, dėl to mes jis džiaugiamės, kad nu čia atkreipdėmės į vieną pakeitimą kalbam apie nepsi susitarimo dalis ir kad į direktyvą nebūtų traukiamas tas susitarimas kai kuriuose dalis. Na, iš teisinės pusės nematau, kaip tai būtų galima padaryti. Turbūt reikėtų daugiau negu pakeitimo. Tačiau vis tik socialinių partnerių sutarimo nurodymas ir to sutarimo galbūt pozicijų tvirtinimas galėtų būti įdomus pasiūlymas, nes mes tuos sutarimus remiame. Vis tik manau, kad svarbiausia yra direktyvos įgyvendinimas ir čia reikia, kad ir darbininkai, ir įmonės bendradarbiautų, tad tokie sutarimai kaip nepsi yra labai svarbu. Tad galbūt reikėtų atkreipti dėmesį į šitą sutarimą, tačiau dėl to sutarimo teisinio poveikio, na, vargu, ar įmanoma tai užtikrinti iš teisinės pusės. Ir dar norėčiau pasakyti, jog reikia labai griežtai e, elgtis su, su apibrieštimis. Pavyzdžiui, jeigu kalbame apie psichikai veikiančias medžiagas, tai reikia labai aiškiai apibriežti, kas tai yra. Nes bet kokios apibrieštys įtraukiamas direktyva vis tik numato, kad darbdavys turės medžiagas pakeisti. Todėl reikia labai aiškiai žinoti, ką turime galvoje Ir e, reikia labai aiškiai žinoti, kas, kas yra tie naujai terminai, jeigu tuos naujus terminus įtraukiame. Jeigu, nes tuomet jau be, be vertinimo tai daromas automatinis pakeitimas. Ir tai gali dėlių pakeitimų padaryti, pavyzdžiui, kad ir, tarkime, sveikatos apsaugos srityje, jeigu, pavyzdžiui, tik tais bus paminėtas pavadinimas tos medžiagos. Toliau, dėl dizelio. Na, manau, kad diskusijos yra gana aiškios. iš komisijos pusės nebuvome priėmę sprendimo, kad jau yra pakankamai teisinio užtikrintumo tai įtraukti. Taip pat nebuvo sutarimo tarp socialinių partnerių. Todėl laikėmės procedūros ir to nepasiūlėme. Tačiau be abejo stebėsime diskusijas, kuris vyksta čia ir su taryba. Tikrai labai atidžiai stebėsime tas diskusijas ir esame pasirengę konstruktyviai dalyvauti diskusijose. Tuo ir baigsiu, bet žinoma, mielai atsakysiu kitus įsimus klausimus. Dėkuoju, pirmininkai. Ačiū. Pone Roland, ar norite ką nors pridėti? Taip, labai trumpai. Na, manau, kad šiuo metu mes matome daug privalumų, apie tai buvo kalbėta, kad ir vieni, ir kiti sutarė, mm, kad čia kyla labai svarbus iššūkiai ir reikia imtis priemonių, jos yra labai svarbios ir darbuotojams ir įmonėms. Antras dalykas. Mes norime siekti derinimo ir šių teisės aktų, kad e, neatsirastų ekonominių iškraipimų sveikatos pagrindų, o taip gali įvykti. Ir kai vyko, kaip ir diskutuojant apie pirmąjį paketą, mes taip pat stengsimės integruoti mažas ir vidutinės įmonės. E, mes nesakome, kad e, mažų ir vidutinių įmonių darbuotojams bus užtikrintas toks pats apsaugos lygis kaip didelėse bendrovėse, bet mes tenksimės atsižvelgti į MVI ypatumus. Toliau dėl dizelinio kūro. E, ši diskusija vyks ir kiek suprantu, darbas šioje srityje vyksta Austrijoje, Vokietijoje, Niderlanduose, yra daroma pažanga, bet visi pripažįsta, kad mm, e, dizelio išmetamosios dujos kelia pavojų ir mes privalome eiti pirmin, spręsdami šį klausimą. Ir paskutinis dalykas, e, apie kurį buvo užsiminta, tai yra NEPSI susitarimas jį minėjo ir pirmininkė. Čia kalbame apie tai, kokios svarbios yra įmonių iniciatyvos. Aš manau, kad Nepsi yra labai geras šios ryties pavyzdys. Jis numato e, įmonių socialinę atsakomybę Ir čia mes kalbame apie socialinių partnerių susitarimą, tų partnerių, kurie nori eiti pirmin, netgi dar nepriemus teisės aktų. Ir Mm, susitarimas dėl įmonių, bet žinoma, susitarimas dėl įmonių socialinės atsakomybės negali pat savaime pakeisti e, teisės aktų taikymo. Iš tikrųjų, reikia įvertinti teisės aktus, e, jie padės įmonėms geriau dirbti, tačiau toks susitarimas niekada nepakeis teisės aktų, kurie yra patvirtinti. Na ir mes, na, nepradėsime, bet tęsime darbą, tą darbą, kurį pradėjome nagrinėdami pirmą paketą. Ir manau, kad mes dabar turime tam tikrų jau privalumų palyginti su pirmojo etapu, esame įgyję tam tikros patirties ir manau, kad mes galėsime veiksmingiau siekti kaip galima platesnio kompromiso, kurį pristatysime per trilogą ir vėliau perėsime prie trečio paketo. Thank you, Mr. Ačiū ponui Roland, ačiū visiems kitiems, kurie dalyvavo šioje diskusijoje. Manau, kad, na, grafikas labai aiškus. Mes kalbame apie žmonių gyvybių gelbėjimą ir taip pat apie tai, kad reikia pasiekti rezultato ES lygių. Mes turime galimybę prisimti atsakomybę už šios pasiūlymus ir, kaip sakė ponas Olson, reikėtų galvoti apie 2019 metų pradžią. Jeigu mums pavyks pasiekti rezultatų 2019 metų pradžioje, tada rinkėjams, europiečiams įrodysime, kad e, esame tokia politinė jėga, kuri priima sprendimus, kurie naudingi visiems žmonėms. Manau, kad e, Toks rezultatas būtų labai geras mūsų paskutinis pareiškimas po labai intensyvių diskusijų. E, balsavimas e, MPL komitete šio klausimu vyks e, vasario 21-22 dienomis. Dabar periname prie šešto darbo tvarkės punkto. Tai yra pasiūlymas dėl tarybos rekomendacijos dėl kokybiškos ir veiksmingos pameistrystės Europinės sistemos. suteiksiu žodį savo. Dar tik turiu pasitikslinti, nuo ko pradėti. Kaip žinote, spalio penktą dieną komisija paskelbė pasiūlymą dėl tarybos rekomendacijos dėl kokybiškos ir veiksmingos pameistrystės Europinės sistemos. E, ta rekomendacija buvo paskelbta po 2016 metų e, naujų įgūdžių darbo atvarkės Europai. Mm, šios rekomendacijos tikslas yra sukurti nuseklę pameistrysčių sistemą, grindžiamą bendru supratimu apie tai, kas yra kokybė ir veiksmingumas. E, pasiūlytoje rekomendacijoje yra nustatyti mokymosi ir darbo sąlygų kriterijai. Tarp jų yra rašytinės sutartys, mokymos rezultatai, pedagoginė pagalba, e, darbo vietos elementas, darbo užmokestis, kompensacija, socialinė apsauga, taip pat darbo sveikatos ir saugos sąlygos. Ir šioje rekomendacijoje taip pat yra numatomi ir tam tikri pagrindinių sąlygų kriterijai, įskaitant ir teisės aktų sistemą, socialinių partnerių įtraukimą, paramą įmonėms, mm, lankščias, lankščius darbo metodus, mm, lanks, mobilumą, mm, profesinį orientavimą ir kokybės užtikrinimą. Prie šio pasiūlymo dėl tarybos rekomendacijos yra prisijungę tam tikri rėmėjai. Dabar suteiksiu žodį visiems, kas nori pasisakyti. Visų pirma, Čiaba Sobor. Well Ačiū. Gerai parinktos pameistrysnės sistemos yra naudingos daugelį valstybių narių, nes jomis naudojantis galima parengti jaunimą geriau tiems reikalavimams, kurios kelia darbo rinkos. Taip pat e, dalyvaudami pameistrystės programos jauni žmonės pagerina savo įgūdžius arba įgyja naujų, tai padeda pagerinti užimtumą ir ekonomikos saugimą. Svarbu pažymėti, kad šalis, kuriuose pameistrystės tradicijos yra gilesnės, yra. Mm geriau pasirengusios atremti ekonomikos krizės. Šie pasiūlymai, kuriais pameistrystės sistemos turėtų būti stiprinamos ES, yra priimtinos ir turėtume e, pritarti teikiamas rekomendacijoms. Parlamentas turėtų pritarti daugumai e, pasiūlymų, e, kuriais būtų galima remiantis lengviau suprasti, ką reiškia e, kokybiškos pameistrystės programos. Reikia palengvinti bendarbiavimą tarp valstybinio institucijų, socialinių partnerių, švietimo struktūrų, kitų suinteresuotų subjektų, formalę stebėsinos sistemą nustatyti, tam, kad būtų galima vertinti kokybę ir nustatyti tam tikrus galimus pažeidimus, taip pat atsisakyti nereikalingų apribojimų ir leisti pameistrysnės programose dalyvauti visų amžiaus grupių ir mažiau stovaujamų gyventojų kategorijoms. Taip pat dar e, į kelis aspektus reikia atkreipti papildomą dėmesį ir aš e, teiksiu tinkamus pakeitimus, pavyzdžiui, nepaisant jau egzistuojančių pasitvirtinusių pameistrysnės programų, vertinant bendrus statistinius duomenys, matome, kad skirtumai tarp valstybių narių yra e, pakankamai dideli. E, remintis paskutinės Eurobarometro apklausos duomenimis dalyvavimas pameistrystės programuose Bulgarija siekia 5 procentus, Austrija 55. Taigi tokie reiškiniai kelia tam tikrą nerimą, todėl atsiliekančiam šalims būtina teikti daugiau paramos, spręsti struktūriams problemams. Taip pat darbdaviams tenka labai svarbus vaidmuo siekiant užtikrinti pameistrystės programų sėkmę. Todėl būtina įtraukti į šias programas darbdavius, ypač mažas vidutinės įmonės, nes tyrimai rodo, kad mažas vidutinės įmonės yra mažiau linkusios dalyvauti šiose programuose. Būtina šios aspektus pabrėžti tam, kad sustiprintume pamestysės programų žinomumą. Ir, e, ir, e, taip pat reikia skirti daugiau finansavimo ir mažinti nereikalingą biurokratinę naštą. Taip pat pasigendame palyginamųjų duomenų susijusių su pameistrystės programų atnešama nauda valstybėse narėse, pagal kuriuos būtų galima geriau vertinti įgyvenimasis priemonės. Dar vienas svarbus aspektas e, yra susijęs su tų pameistrystės programų, kuriuose atkreipimas labiau dėmesys į e, atskirus e, besimokančiųjų e, aspektus arba specialiosius poreikius ir tokių pavyzdžių jau yra Vokietijoje, jos reikėtų remti ir toliau. Taigi viso tai išdėstęs aš dabar tikiuosi vaisingo bendradarbiavimo tolesnėse diskusijose rengiant šį pranešimą. Ačiū, ponė Sogorai. Dabar suteiksiu žodį socialistų demokratų atstovui, ponai Lopesui. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausiai norėčiau atsiprašyti už poną Gutierį, šešėlį pranešėją, kuris negalėjo dalyvauti šiame posėdėje. E, tačiau jis e, paprašė manęs pristatyti savo mintis e, ir aspektus, kuriuos norėtume matyti šioje rekomendacijoje. Pirmiausia, norime tinkamai aukštai vertinti komisijos pastangas padėti jautriems sektoriams įvesti tvarką tam tikrą šioje srityje, palengvinti e, žmonėms e, patekimą į darbo rinką, labiau susijęti tarpusavį švietimo, profesinės veiklos e, sistemas. Iš tiesų turime siekti darbo rinkoje pasiūlyti žmonėms e, tokį, profi, tokius profesinius mokymus, kurie būtų tikrai kokybiški, tam, kad įgyjęs tam tikrą profesinį įsilavinimą asmo galėtų kurti pridėmę vertę įsidarbinęs tam tikroje įmonėje. Taigi mūsų frakcija jokių neigiamų aspektų didesnių neižvelgia šioje rekomendacijoje vertinant bendrai jos turinį, tačiau mūsų manimų arba mes šiek tiek pasigendame konkretumo, kalbant apie priemonės išvardintiems tikslams pasiekti. Taigi vertėtų labiau padiskutuoti apie tai, e, kokiamis priemonėmis komisija turėtų pasinaudoti, kad ir mes galėtume šiuose diskusijose aktyviau dalyvauti. Šis, ši rekomendacija grindžiama 153-156 straipsnių ir tinkamomis direktyvomis. O mes galėtume įsivaizduoti ir galimybę pasitelkti kitą teisinį pagrindą. Per pastarosius 3,5 metų iš tiesų nemažai rekomendacijų patvirtinome, ne tik šioje srityje, tačiau taip pat ir daugelį kitų. Taip, savai mes suprantama, mes norime atkreipti dėmesį į pažeidžiamiausias visomis grupės, nemažai laiko skiriame bedarbiams, pavyzdžiui, tačiau reikia nepamiršti ir atitinkamo ir pasisingumo teismo nutarimų, pagal kuriuos yra pripažįstama, kad profesinį išsilavinimą įgyjantis asmenys, dirbantis įmonėse, tuo pačiu metu yra traktuojami kaip darbuotojai ir kaip studentai arba besimokantis. Taigi turi dvigubą statusą ir jį reikia oficialiai patvirtinti tam, kad būtų galima užtikrinti tų asmenų didesnį saugumą darbo vietą. Subsidirimo principas, kuriuo vadovaujamasi tvirtinant ir rengiant šios dokumentus, yra prasmingas, tai yra vienas svarbiausių ES veiklos principų, tačiau negalima juo uh, pasinaudoti šiuo principu siekiant e, nereglamentuoti tam tikrus ryčių, kurias galima būtų reglamentuoti vadovaujantis sutarties nuostatomis. Taigi mes pageidautume tolimesnių diskusijų susijusių su teisėkuros susritimi. Taip pat klausimas komisijai susijęs su 2014 tarybos rekomendacijų iš e, poveikių, jas perkeliant į praktiką, jas praktiškai įgyvendinant. Norėtume daugiau informacijos apie tai gauti mm, ir e, norėtume sužinoti, praėjus jau tiek laiko ir vėl naudosime tą pačią priemonę tokiame E, pakankamai, tokia pakankamai e, sudėtingoje srityje. Taigi prieš e, priimdami tinkamą sprendimą turime žinoti ir tą priemonę pasiteisino. Taip pat kalbant apie socialinį ramstį ir jo nuostato gyvenimą, tai mūsų frakcija jį labai palaiko, tačiau nuolat kyla klausimų dėl socialinio ramščio, kuriam uh, kurio tinkamam įgyvendinimui reikalingos ir atitinkamos finansavimo priemonės deramos. Nes jeigu jos nebus patvirtintos, tai vėl bus sudarytas pakankamai plačios apimties sąrašas, kuris aprieps visuotinės svarbos paslaugas ir e, kitus klausimus susijusius su darbo rinka, tačiau nieko neišspręsim ponė Trebėšius dabar, kad frakcijos vardu. Ačiū ponė pirmininkė, ačiū pranešėjai, kurio mintims norėčiau pritarti, nes iš tiesų Europos Sąjungo jaunimo nedarbas yra žemiausias tose šalyse, kuriuose veikia dualinė mokymų dualinė švietimo sistema, tai yra Vokietija, Austrija, Niderlandai ir Danija. Nežinau, kiek prasminga būtų eksportuoti šiuos modelius siekiant geresnių ekonomikos rezultatų labiausiai nuo krizės nukentėjusiose šalise, tačiau e, man, kaip ir anksčiau kalbėjusiems kolegams, nelabai aišku, kaip ES ketina įgyveninti šios tikslus, nes tarybos pasiūlymas nėra pakankamai toli siekintis. Mano įstikinimu, svarbiausia problema čia yra susijusi su ekonomika. Antrame punkte e, kalbama, kad pasiteisinusiais modeliais turi pasinaudoti tiek darbuotojai, tiek darbdaviai, taip pat e, pabrėžiama siūlomų mokymų paslaugų kokybė. E, mintis, žinoma, yra vertas pritarimo, tačiau E, tai vis tiek man labiau panašu į tam tikras neįgyvendinamas svajones. Noriu pateikti pavyzdį iš Vokietijos. Vokietijoje ta dualinė švietimo sistema e, veikia per tris pakopas, ypač e, tokiuose amatų, su, amatų srityje. Tai yra pirmasis etapas yra susijęs su pačiais mokymais, antrasis etapas su, e, vadinasi, pameistrių, pameistrių etapas, tai yra jau asmo įgyjęs neblogą profesinį įsilavinimą, tačiau negalintis e, versti, versti savarankišką veiklą, tai yra vadinamas e, gizelio principas arba gizelio etapas, na ir trečiasis etapas Tai yra susijęs jau <clears throat> su pameistrio po kelių metų išlaikomų egzaminų, po kurio jis sėkmingai išlaikius jam jau galima versti savarankišką profesinę veiklą. Na ir tas antrasis etapas yra labai e, patrauklus e, darbdaviams, nes jo metu būtent galima susigražinti e, ankstesnės investicijas į pameistrių apmokymus, nes jeigu antrame etape jau pameistriai galėtų patys teikti savo įmonės, tai verslui nebūtų jokios prasmės e, tuos asmenys apmokyti ir e, tokiu būdu tik tai savo susikurti papildomų konkurencinių sunkumų. Taigi į šios aspektus noriu atkreipti dėmesį, nes uh, Būtent šios rytį reikėtų iškoti galimybių įmonėms e, laisvanoriškai dalyvauti šioje sistemoje arba direktyva turėtų palikti valstybėms narėms pakankamai laisvas rankas e, šios modelius įgyvendinti tam, kad nebūtų iškreipta stacija darbo rinkoje. Taip pat noriu priminti, kad šioje srityje reikia vadovauti susidarumo principu ir e, sprendimus gautinius turi priimti ir gali priimti valstybės narės, todėl mes norime pabrėžti šios direktyvos nuostatų neprivalomą pobūdį, taigi jeigu bus išlaikytas šis pobūdis ir tingos nuostatos, tai mūsų frakcija pranešimui rekomendacijai iš esmės pritars. Ačiū, sutiksiu, sutiksiu žodį Aldė frakcijos atstovams, tačiau nematau jų nei vieno salėje, ponios Harkin nėra ir kitų, kurie ją pavaduotų, taip pat nėra. Taigi Tanja Gonsalės Penės, kurio NGL frakcijos atstovė. Prašau. Gracias. Sí, en primer lugar quería agradecer. Dėkoju. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjai už paignuotą darbą dėl šio pasiūlymo. Mes pritarėme jums dėl daugum, daugelio dalykų, dėl keliamų tarybai klausimų ir mes taip pat norime toliau dirbti ties šio klausimu, ties efektyvių pameistiščių klausimų. Manome, kad pasiūlymas yra tikrai labai įdomus, tą tai jau esame minėję ne kartą, kad e, jaunimas, kuris sudarė jau dešimtmetį su blogomis darbo sąlygomis, turi būti ginamas, turbūt tam tikra apsaugos e, pagrindų sistema. Pameistrystės srityje turi būti numatyti tam tikros sutartys, kuris galėtų tapti tikromis sutartimis. Na, turime keletą pasiūlymų, kaip tai galima daryti. Pirmiausia, reikia užtikrinti, kad švietimo sistema būtų orientuota į darbo rinką, taip pat turime suprasti, jog pameistrystės sistema pati turi turėti galtinį tikslą tam tikrą, tai yra užimtumas, darbo vieta. Tai yra, kad jaunimas e, gautų stabilų darbą galiausiai. Kai kuriuose valstybėse narėse yra tam tikri kontraktai, numatantis e, pameistrystės rytims metams, tačiau buvo atliktos įvairios kultūrinės reformos įvairiose šalyse darbo rinkoje. Ir matome, kad daugumą atveju tos programos yra baigiamas. O dabar ką matome, tai kad tiesiog jaunimui tose pozicijose yra mokama mažai už darbą. Taip pat pernai buvo parinkta ataskaita, kuri paremė aukštos kokybės pamėstys standartų steigimą, kad žmonės, kurie atsiduria tose pozicijose, galiausiai įgytų tinkamą kvalifikaciją ir, na, tu, nes būtų užtikrinta paskui darbo vieta. Tai laikoma būdu, kaip padėti žmonėms, padėti darbo rinkai. Ir, na, kai kuriuose šalyse, pavyzdžiui, Vokietija ir Austrija buvo sėkmingai tai pritaikyta, tačiau kitose šalyse, pavyzdžiui, Italija ir Ispanija, matome, jog tokios priemonės ne visuomet padeda jaunimui su, surasti darbo vietą. Ir jaunimas e, dirba tikrai sutinkose sąlygose, ne, neužtikrinose sąlygose, negauna stabilios darbo vietos. Manome, kad parlamentas turėtų pasistengti, kad būtų užtikrinta gera, tvirta pagrindų sistema pamatytis sirčiai, e, kad būtų sudaromos rašinės sutartis, kad būtų bendarbiavimas su švietimo įstaigomis ir kad būtų numatomas tinkamas atlygis. Toliau dėl finansavimo. Na, galbūt sistema galėtų pasteisinti tačiau, per tuos kelis metus, tačiau tam reikia tinkamo finansavimo, kad programos tikrai veiktų. Ir kad neatsidurtume tokia situacija, jog jauni žmonės būtų tiesiog išnaudojami. Galiausiai, vertinimas ir programos tikslai. Manome, kad pagrindų sistema turi pakankamai numatyti tam tai visų grupių įtraukimą, taip pat ir asmenų su negali įtraukimą, taip pat ir reikia užtikrinti lyčių lygybės e, klausimą. Taip pat reikia ir vertinti švietimo kokybę, reikia vertinti, ar tos pameistrystės tikrai yra veiksmingos. Jeigu norime užtikrinti, kad darbo rinka tikrai galės priimti visus tuos e, jaunuolius, tuomet reikia užtikrinti, kad e, sistema veiktų pozityviai ir kad nebūtų išnaudojimas jaunimas. Dėkoju. Uh, uh, Dėkoju. Toliau Terry Rankė. Prašau. Dėkoju, pirmininkė. Taip, na, nespėjau diskusijų pradžią, bet vis tiek pasakysiu dėl efektyvios pameistrystės pagrindų sistemos. Manau, kad pameistrystės standartų sistema tikrai labai svarbus dalykas, nes matome pastaruoju metu, jog tarp valstybių narių yra didžiulė įvairovė. Ir dėl to labai sunku pameistriams keliauti iš vienos valstybės narės į kitą, jeigu jo nori įgyti tarptautinės patirties. Be to, matome, kad kartais yra labai sunku paskui palyginti tas įvairias pameitrystės tarpusavyje palyginti. Ir kartais matome, jog ir valstybės narėse jaunimas yra išnaudojamas. Ir tiesiog pameistrystė vadinama tai, ko iš tikrųjų nebūtų galima pavadinti pameistrystė. Todėl kokybės sistema tam tikra tikrai yra geras dalykas, kurį galiotųsi valstybės narėse. Be abejo, čia svarbu turėtų vadinti ir atlyginimas, pameistrystė turėtų būti apmokama, taip pat turi būti teisiškai pareigončios sutartys sudaromos kad e, kaip pamestė nebūtų samdomas tiesiog pigus darbas, pigi darbo jėga, o iš tikrųjų būtų jaunimas apmokomas. Ir taip pat manau, kad čia yra didžiulis iššūkis, su kuriuo turime visoje Europos Sąjungoje, kad reikia užtikrinti, jog akademinis slavinimas ir pameistrystės būtų sulygintos, nes labai dažnai kuris valstybės narėse vertinama, jog akademinis slavinimas yra iš principo vertesnis visuomeniai negu pameistrystė. O aš manau, kad reikia na, užtikrinti geresnį pameistrystės vertinimą. Na, dar vienas dalykas, ką kolegos jau minėjo, turbūt verslo sektorius turi vadinti tikrai svarbu vaidmenį čia. Nes taip pat kil klausimas dėl ES bendrai kaip rinkos sėkmės ateityje. Ir ta sėkmė priklausys nuo to, ar mūsų darbo rinka bus taip pat orientuota į sėkmę ir ateitį. Ir labai daug verslų vis dar nesijima atsakomybės ir neinvestuoja pakankamai į tai, kad užtikrintų, jog būtų ateityje taip pat kvalifikuotas darbo jėgos. O aš manau, kad investicijos į, kokybį, į kokybišką ir veiksmingą pameistrystę, tai kaip tik būtų labai tinkamas dalykas ir čia verslas turėtų prisimti daugiau atsakomybės. Ir manau, kad taip pat reikia čia aiškiai paminėti, jog verslas turi vaidinti tam tikrą vaidmenį. Net jeigu tai kainuoja kažkiek tam tikras lėšas, tai vis tiek yra laikytina kaip investicija, nes tai apsimokės ateityje. Dėkoju. Dėkoju. FDD niekas neatstovauja. Bent jau nematau. ENF taip pat atstovų nėra. Tuomet gal iš komisijos, iš užimtumo direktorato norėtų pasakyti. Dana Bachman berots. Prašau. Dėkoju. Dėkoju, mes džiaugiamės tolesnis veiksmais, kurias e, Europos parlamentas lieka pagal šią iniciatyvą. Ačiū pabrėžti, kad iniciatyva yra labai pozityvi. Mes tikrai gauname pozityvų grįžtamą ryšį iš salinių partnerių dėl pasiūlymų priimimo socialiniai partneriai ir darbdaviai ir profesinės sąjungos jau yra paskelbę spaudos pranešimų, kuriais, sako, džiaugiasi, kad čia iniciatyva. Na, yra šiek tiek taip pat jie pateikia ir pasiūlymų dėl turinio, bet iš principo būtent to jie ir laukia iš Europos komisijos. Ir dabar jie laukia tolesnių dėrybų tarp tarybos ir parlamento. Na, čia pabrėžti, kad ši iniciatyva remiasi jau darbais, kurie buvo atlikti Europos e, partnerystės alijanso kontekste. Tas e, alijansas siekia suvienyti salinius partnerius, valstybės narės, amatų rūmus, įvairias asociacijas ir taip pat pačius pameistrus, jaunimą. Pernai įsteigėme Europos pameistrių tinklą, kad jie taip pat būtų išklausomi, galėtų pasakyti dėl politikos priemonių taip pat dėl tokios paramos jums reikia, siekiant užtikrinti pameistrių teises. Dėl pasiūlymo tikslo tik porą pastabų, jei galima. Mes siekiame vertinti intervencijos galimybės dviemis lygmenimis. Pirmiausia, kriterijai. Vertiname pačias pameistryšių sistemas iš pameistrio perspektyvos, iš mokinio perspektyvos. Tai yra, kokių jam reikėtų sąlygų, kad tai būtų teigiama mokymosi patirtis. Ir e, čia atidžiau vertiname tą mokymosi komponentą, taip pat sąveikas, kurį reikia tarp įmonės, e, tos vietos, kur darbo vietoje vyksta mokymasis ir taip pat tarp profesinės švietimo įstaigos, kuri bendarbiauja. Ir taip pat vertiname tą abipusį stebėjimą, kurį turi atlikti abipusės ko reikia, kad pameistrys galiausiai e, gautų naftą. Abi pus, e, abu reikalingus elementus, tai yra ir su darbo vietos susiję apmokymą ir taip pat bendrus viskmenimo mokymosi gerus aspektus. Taip pat čia vertiname ir atlyginimo klausimus, sveikatos ir saugumo darbio užtikrinimo klausimus, socialinės apsaugos klausimus. Visą tai taip pat turi būti užtikrinama pagal nacionalinius standartus ir teisės aktus. O kita kriterijų grupė siejasi su pagrindų sistema, nes pameistrystė egzistuoja ne vakume, tai yra platesnės švietimo ir profesinio e, lavinimo sistemos dalis. Mes manome, kad norint užtikrinti pameistryščių sėkmę, reikia numatyti tam tikrą sistemą, sistemą, kuri vis pirma būtų aiškiai reglamentuojamos e, e, teisės ir pareigos visų susijusių šalių. Taip pat matome, kad čia turi įsitraukti socialiniai partneriai, jie turi dalyvauti planuojant, kuriant pameistrištis sistemas. Taip pat, kaip buvo pasakyta anksčiau, labai svarbu yra galimybė pripažinti partnerystę kaip vertingą e, mokymosi kelią. Svarbu, kad nacionalinėje kvalifikacinėje sistemoje tai būtų pripažįstama kaip e, vertingas slavinimas ir tai duotų galimybės toliau mokytis ir aukštesnių lygmenių ir kad tai taip pat užtikrintų tam tikras ir katės galimybės. Paskutinis dalykas, ką norėčiau pabrėžti, tai yra vienas šio pasiūlymo aspektų dėl sisteminių sąlygų kuris siesi su parama. Reikia ir finansinės, ir nefinansinės paramos įmonėms, ypač MVI, kad jos galėtų teikti kokybišką e, mokymos, sudaryti kokybišką mokymos aplinką darbo vietoje. Komisijos pasiūlyme taip pat yra rekomendacija valstybės narėms, taip pat ir dėl tolesnių veiksmų nacionalinių lygių gyvendinant manome, kad būtų galima sutarti politinių lygių dar rekomendacijų tekstų. Čia labai svarbu, kad paskui tas tekstas būtų gyvendinamas nacionaliniu lygiu. Greta to, labai svarbu, kad būtų numatyti tam tikrai įsipareigojimai, taip pat ir iš komisijos, kaip e, bus remiamas įgyvendinamas, taip pat ir įsteigiant paramos tarnybas ką ketiname aptarti vienoje per konferenciją, kur vyks lapšį mėnesį. Tuo baigsiu savo pasisakymą ir esame pasiruošę pateikti daugiau informacijos, kiek tik reikės. Dėkuoju. Thank you for being here and for giving us. Ačiū, kad e, dalyvaujate, ačiū, kad pateikėte savo reakciją. Mūsų darbo grafikas yra toks berots šią, šios savaitės ketvirtadienis yra terminas teikti pakeitimus, tai yra juos galite teikti iki sausio 25 dienos 12 valandos mūsų komitete. Mm, pasiūlymas bus tvirtinamas vasario 27 dieną, o plenarnėme posėdėje kovo mėnesį. Dabar periname prie kito darbo tvarkės punkto tai yra tarp institucinio susitarimo dėl geresnės teisėkuros aiškinimas ir gyvendinimas. We have a problem with um, that. Mums kilo problema Pone Makintaja, kuri yra pranešėja, šiuo metu yra kitame komitete. Bet manau, būtų sudėtinga tiesiog e, peršokti prie kito punkto, nes e, ten numatyti klausimai. Gal suteiksiu žodį šešėliniams pranešėjams. Ar ponia Makintaja skuba į mūsų posėdį? Minutes. Bus po dešimt minučių. Na, negalime daryti dešimties minučių pertraukos, nors ir dirbame greičiau. Na, negalime tiesiog stabdyti darbo posėdžio viduryje, nes tada išeis kiti nariai. Na, prašau paskambinti poniai Makintai, tikiuosi jie ateis. O kol laukiame jos, suteiksiu žodį vienam ar dviem šešėliniams pranešėjams. Taigi pirmas kalbėtojas šiuo klausimu. Pirma kalbėtoja bus ponia Sander. Pradėsime nuo jos. Ačiū pirmininkė. Tikiuosi, kad pranešėja gaus visą informaciją ir mūsų pastabas dėl tos nuomonės, kurią mes siūlome šiandien aptarti. Noriu visų pirma padėkoti jai už nuomonės projektą. Mano nuomonė, nuomonė parengta gerai ir yra geras mūsų uh, E, darbo pagrindas. Mes, e, žinoma, siūlome keletą pakeitimų, kad e, pagerintume tekstą kai kuriais klausimais. Tuos pakeitimus dabar pristatysiu ir galbūt turėsiu šiek tiek daugiau laiko, jeigu mes truputį paskubėjome dirbdami ir turėdama galvoje, kad ne visi susirinko. Taigi, pirmiausia, dėl ponios Makintaja nuomonės. Manau, kad svarbu būtų išplėsti tų naujų elementų e, sąrašą. Paminėsiu keletą jų. E, nuomonės projekte daugiausia dėmesio skiriama su pap teisės aktų supaprastinimui ir administracinės naštos mažinimui, ypač naštos, kuri tenka mažoms ir vidutinėms įmonėms. Tai, žinoma, yra svarbus, prioritetinis klausimas. Vis dėlto E, teisėkuros darbas vien tuo neapsiriboja. Aš manau, kad mes turime siekti gerinti, tobulinti teisėkuros procedūras. Turėtume galvoti apie gilesnį tarp institucinį bendradarbiavimą, taip pat turime e, didinti teisėkuros proceso skaidrumą. Žinoma, visą tai turime daryti atsižvelgdami į subsidiarumo ir proporcingumo principus. Antras dalykas yra susijęs su darbų programavimu, programomis. Tarp institucinėme susitarime siūlomi svarbus postumiai pagal juos e, e, parlamentui ir tarybai tektų labai svarbus vaidmuo Europos komisijai rengiant darbo programą. E, tekste taip pat bus reikalaujama laikytis didesnio skaidrumo ir ten taip pat kalbama ir apie sąžiningą bendradarbiavimą. Ketvirtoje dalyje pranešėja e, užsimena apie e, principą e, pirmiausia galvok apie mažiausius. Jis yra įtvirtintas e, įmonių akte. Ir labai svarbu, kad Europos komisija, taryba ir parlamentas nuolat taikytų tą mažų ir vidutinių įmonių testą, e, vertindami teisėkuros proceso poveikį ir jo pobūdį. Tai yra labai svarbu mažoms ir vidutinėms įmonėms, kurios sudaro 99 e, procentus mūsų visų įmonių struktūros. Nemanau, kad e, mums reikėtų vidaus reglamente numatyti konkretų Europos parlamento narių procentą, kurio reiktų e, poveikio vertinimui atvykti. Aš manau, kad čia reikėtų numatyti daug daugiau nuožiūros laisvės, daug daugiau lankstumo. Dėl viešųjų konsultacijų ir suinteresuotųjų asmenų. Manau, kad šią dalį reikėtų e, sukonkretinti, reikėtų reikalauti, kad būtų konsultacijos su suinteresuotais asmenimis būtų rengiamos visomis ES kalbomis. Toliau dešimtas punktas, kuriame nustatomi mm, reglamentavimo naštos e, mažinimo tikslai. Manau, kad e, čia reikėtų pat patikslinti sąlygas ir to mažinimo e, principus. Ir dar pabaigoje norėčiau paminėti vieną dalyką, kurio nėra nuomonės projekte. Tai yra pastaba susijusi su deleguotaisiais aktais. Aš manau, kad reikėtų reikalauti, kad į deleguotojų aktų rengimą būtų įtraukiami tarybos ir parlamento ekspertai kad e, teisėkuros institucijų siunčiamas signalas pagrindinėme teisės akte būtų aiškesnis, kad nebūtų nuo jo nukryptstama. Ir kad, e, kad, kadangi tuose deleguotosiuose aktuose trūksta skaidrumo, aš manau, kad reikėtų skatinti e, sudaryti deleguotojų aktų registrą. Taigi, Tai norėjau perduoti, pasakyti pranešėjai. Ir aš e, tikrai dabar nekantriai laukiu mūsų diskusijų dėl šio teksto. Ačiū. Ačiū. Esu tikra, kad jūs užsirašinėjate tai, kas buvo pasakyta, kad galėtumėte informuoti ponę Makintają apie tai, kas buvo pasakyta, kai ji grįš į mūsų komitetą. Uh, Dabar suteiksiu žodį, žodį poniai Rangerijus. E, Ačiū. E, mūsų šešėlinis pranešėjas, ponas Brando Benifei, negali dalyvauti. Atsiprašo dėl to ir paprašė manęs perskaityti trumpą tekstą jo vardu ir e, taip pat perduoti jums e, pirmininkė ir kitiems e, geriausius linkėjimus. Jis nori padėkoti pranešėjai už nuomonės projektą. Tikrai be abejonės ši tema labai svarbi, ne tik siekiant užtikrinti tinkamą mūsų institucijų veikimą ir tinkamus darbo metodus, tai labai svarbu ir mūsų kasdienėme darbe užimtumo ir socialinių reikalų srityje. Kaip SND šešėlinis pranešėjas, Brando tikisi, kad e, dėl šio dosie bus pasiektas platus susitarimas, kadangi e, didesnio skaidrumo, veiksmingumo, lankščios politikos formavimo siekiui turi pritarti visi, kuriems rūpi ES piliečių interesų apsauga. Ir žinoma, geresnė teisė, kura nereiškia, negali reikšti dereguliavimo. Neturi būti laikomasi dereguliavimo požiūrio į politikos formavimą. Iš tikrųjų, turi būti remiamasi e, sutarimu, kad gerai apgalvotas e, įtraukus politikos formavimas pagerins politikos kokybę. Ir žinoma, Darbuotojų apsauga niekaip neturi priklausyti nuo įmonės dydžio, darbdavio dydžio, darbo vietos arba e, darbo sutarties tipo. Visi darbuotojai turi būti apsaugoti vienodai. Sinda šešėlinis pranešėjas mano, kad e, labai dažnai problemų sukelia e, įprastų teisės aktų aiškinimas. Dažnai tas aiškinimas yra vienpusis, dažnai sulaukiame tarybos pasipriešinimo Galiu pateikti porą pavyzdžių, galiu paminėti du svarbius dosie, kurie yra, kurie yra aktualūs mūsų darbų ir kurie yra įstrigę taryboje. Visų pirma, tai yra lyčių pusiausvyrą įmonių valdybose kur nustatomas tikslas, kad maždaug 40 procentų per mažai atstovaujamos lyties atstovų turėtų dirbti valdybose. Taip pat siekiama e, taikyti vienodas sąlygas asmenims, neatsižvelgiant į jų e, religiją, nekilmę, seksualinę orientaciją ir panašiai. Aš manau, kad e, svarbu, jog šie dokumentai nebebūtų įstrigę tarybos koridoriuose šešėlinis pranešėjas mano, kad šioje MPL komiteto nuomonėje turėtų būti akcentuojamos šios problemos ir reikėtų kalbėti apie mm, sieki patvirtinti atvirus, lankščius, veiksmingus teisės aktus užimtumo ir socialinių reikalų srityje. Ačiū. Ar Turime Aldė atstovų. Ne, tada suteiksiu žodį poniai Cimer iš GUNGL frakcijos. Ja, vielen, vielen Dank. Es war ja schon lange. Ačiū. Jau seniai buvo pranešta, kad užimtumo komitete svarstysime nuomonę dėl pranešimo dėl tarp institucinio e, sustarimo geresnės teisėkuros srityje. Dabar jau yra parengtas komiteto nuomonės projektas, buvau šiek tiek nustebusi visame tekste, nei vieną kartą nesutikusi konkrečių mūsų komiteto reikalavimų socialinės ir žintumo politikos srityje. Todėl manau vis tik tai, kad mūsų komitetas turėtų labai aišku raginimą pareikšti įvardindamas grėsmės kylančias daug galiojančiams socialiniams ir darbo standartams. Noriu pradėti nuo dešimtojo punkto, nes akivaizdu, kaip nuomonės referentas minėjo, kad čia kalbama apie taisyklės e, skirtas e, darbuotojų apsaugai. Ir jos yra vertinamos kaip tam tikra papildoma našta. Aš tokiam požiūriui nepritariu. Mes turime aiškiai suvokti, kad geresnis reglamentavimas neturėtų reikšti socialinės apsaugos apimčių mažinimo, padant e, jas įvardinti kaip papildomą naštą, mes turėtume darbo saugą, darbo teisės, teisę gauti informaciją ir konsultacijų teisę e, tik tai stiprinti, nes e, e, geresnė teisėkura negali pabloginti socialinių ir užimtumo teisų. Komisija 16 metais tik tai 50 procentų atvejų atliko poveikio įvertimą, teikdamas savo pasiūlymus dėl teisės aktų. Į šį aspektą būtina atkreipti dėmesį, nes ypač mažai poveikio vertimų buvo atlikta e, aplinkosaugos ir socialinių reikalų srityje. Ir kadangi Europos parlamentas šios sritis yra pačios svarbiausios, derantis dėl tapinsusinių sustarimo, būtina padėti čia gerinti. Dar vienas pastebėjimas susijęs su viešaisiais klausimais, jie yra svarbus, tačiau neturėtų nustumti antrąjį planą socialinio dialogo ir e, diskusijų dėl geresnės teisėkuros. E, socialinės politikos srityje. Tiek kol kas mano minčių, manau, kad kuomet pradėsime svarstyti pakeitimus, tai reikės jau rimčiau pagalvoti apie bendrą mūsų komiteto poziciją mano minėtose srityse. Ačiū, grįžkime dabar prie pirmosios pavardės mūsų kalbėtojų sąraše, ponios McIntyre, pranešėjos, kurios salėje buvo, kai mes pradėjome diskusijas, tačiau manau, kad jūs esate įpratusi e, diskutuoti. E, taigi, steiksiu žodį jums tam, kad pristatytumėte mintis, kurias jau pakomentavo ankstesnį kalbėti. Ačiū pirmininkė, atsiprašau, kad e, nedalyvau posėdėje nuo diskusijų pradžios svarstant šį klausimą. Tačiau tokia jau ir mano dalė, kuomet dirbu keliose komitetuose vienu metu. Labai džiaugiuosi, kad turime galimybę dabar aptarti geresnės teisėkuros tarp institucinį susitarimą. Dauguma šio komiteto narių puikiai žino, kad aš pritariu pasiūlymams pagerinti teisėkuros procesus ir manau, kad šiame komitete tikrai galime uh, pasiekti, kad šio tapisūsnio sustarimo įgyvendinimas pavyktų. Pateikiau kelias rekomendacijas, kaip įgyventi tarp institucinį sustarimą dėl geresnės teisėkuros. Labai svarbu tvirtinti tokius teisės aktus, kurios nuostas būtų galima įgyvendinti ar pavyzdžiui stiprinant darbuotojų teisės, sveikatos apsaugą ar kuriant naujas darbo vietas. Labai svarbu kad teisės aktai būtų kuo paprastesni ir kad juos būtų galima kuo lengviau įgyvendinti. Žinoma, neturėtume dėl to aukoti e, nusistovėjusių standartų reikalavimų, tačiau turėtume e, palengvinti žmonėms galimybę teisės aktus suprasti ir juos vykdyti. Labai dažnai susidurėme su neprognozuojamais teisės aktų padariniais kuomet e, mūsų užsibriežti e, tikslai e, yra visiškai negyvendinami arba poveikis yra atvirkštinis. Manau, kad naujas tarpės užsienio sustarimas dėl geresnės teisėjų kuros apriepia įdomias priemonės, galėtume, kuriamis galėtume pasinaudoti. Ir aš pirmiausiai noriu paminėti tą metinę biurokratinės naštos apžvalgą ir būtent mūsų komitetas taip patik pasiūlymus dėl šios apžvalgos įgyvendinimo ir atlikimo. Aš manau, e, kad e, e, čia turėtume vadovautis tuo pačiu principu, kaip ir rengdami metinį ekonomikos augimo apžvalgą. Vasybės narės turėtų teikti tinkamas ataskaitas komisijai dėl ES teisės aktų gyvendinimu e, mūsų komitetui svarbioje užimtumo e, srityje. Aš manau, kad ši metinė apžvalga taptų puikia galimybė mums ir mūsų piliečiams aiškiai pajusti ES teisėje, kurios kūrimo pridedamąją vertę ir aiškiai pamatyti, e, kuriuose srityse yra perteklinis reglamentavimas, nes labai dažnai Europa yra kaltinama dėl teisės aktų, kurie nepatvirtinami ES lygmenių, nes būtent valstybės narės e, taikydamas perteklinį reglamentavimą mm, tokią situaciją sukūrė. Manau, kad e, Viena iš priežasčių, dėl kurių Junktinė karalystė nusprendė išstoti iš Europos Sąjungos, buvo tie tvirtinimai jau daugelį metų, kad mums reikia vykdyti Europos Sąjungos tvirtinamus teisės aktus, iš tiesų taip nėra, valstybės narės savo perteklinių reglamentavimų tokią situaciją sukuria ir tuomet uh, vargšės mažas įmonės privaltas teisės aktus vykdyti. Taip pat reikia įtraukti e, atitinkamas nuorodas į nuostas dėl poveikio įvertinimo susijusios su esminės svarbos pakeitimais ir e, dėl priegos prie šių poveikio vertinimo duomenų. Daugelis skeptiškai vertina šią mintį, tačiau manau, kad yra rimtų priežasčių, kodėl uh, tos nuostos įgyvenimas būtų naudingas. Taip sustiprintume savo pozicijas trilogo darybose, nes, kiek žinau, taryba turi vieną poveikio vertimą dar atlikti ir jie atsilieka geresnės teisėkuros rytie, taigi jeigu mes pats atliksime daugiau poveikio įvertimų, tai galėsime jų rezultatais pasinaudoti dėrėdamiesi su taryba ir gindami savo poziciją. Neturėtume baimintis, atlikdami savo pakeitimų poveikio įvertinimą, nes taip pat labai svarbu ekspostę poveikio įvertinimą atlikti tam, kad būtų galima nustatyti ir spręsti problemas. Dar vienas aspektas, kurį norėjau pabrėžti, tai yra e, naujoji programinė sąranga. Labai svarbu priminti komisijai jos atsakomybę reaguoti į mūsų pranešimus savo iniciatyvą. Privalome užtikrinti, kad komisijos reakcija būtų pakankamai prasminga ir tolimesni veiksmai taip pat. Taip pat palankiai vertinu aplinkybę, kad naujas tapistucinis susitarimas jame e, pripažįstama būtinybė teikti paramą smulkiam verslui, kuris yra mūsų ekonomikos stuburas, sukuria 90 procentų darbo vietų ES, todėl labai svarbu mūsų komitetui remti tas sustarimo nuostatas, pagal kurias smulkus verslas galės tinkamiau laikytis tvirtimo teisės aktų ir tuo pačiu metu užsiimti savo kasdienę veiklą. Tai būtų man prieš tęsiant savo mintis išgirsti e, kolegų mintis, kurios jau buvo išsakytos anksčiau ir aš jų negirdėjau, tačiau tikrai galiu Jūs patikinti, kad mano padėjėjai pasižymėjo Jūsų e, komentarus labai išsamei ir aš juos atsižvelgsiu. Pirmininkė, ačiū. Pone Kalvėšambon, jūs Aldės frakciją atstovaujate. Prašau, kalbėkite. Ačiū, pane pirmininkė. O... Pans Kavadaris, šešiems pranešėjas, Aldė frakcijos šio klausimu jis manęs paprašė perskaityti jo e, mintis. Pons Kavada norėtų padėkoti pranešėjai už nuomos projektą, norėtų pristatyti kelis komentarus. Jis pabrėžia, kad tarp institucinis sustarimas ir jos siekis pagerinti tarpusio santykius tarp parlamento, tarybos ir komisijos yra sveikintins. Metinė Birkans naštos apžvalga ir e, atitinkami bandymai nepalankiausiamis sąlygomis siekiant įvertinti e, naštą, kurią patiria smulkusis verslas, e, paskatins Europos ekonominius mainus ir e, smulkių įmonių atsparumą. Programa turėtų būti patikslinta atitinkamais aspektais. Komisija turėtų pateikti pasiūlymus dėl teisės aktų, atsižvelgdama į mūsų pranešimus savo iniciatyvą. Mm ši mintis yra vertintina teigiamai, tačiau reikia ieškoti sprendimo per tam tikrą nustatytą laikotarpį. Pons Kavada, kalbant apie Europos ir smulkos verslo tarpusio santykius, pritarė būtinybė skatinti užimtumą visoje Europos Sąjungoje. Jis pritarė poveikio įvertinimui, tačiau e, tik per nustatytą laikotarpį. Taip pat būtina užtikrinti viską skaidrumą šiame procese dalyvaujančių suinteresuotų subjektų. Ypač kalbant apie viešas konsultacijas tarp visuomenės komisijos ir suinteresuotų subjektų Taip pat e, būtina ne tik skaidrumo, tačiau ir visišką nepriklausomumą užtikrinti e, šiame procese dalyvaujančių subjektų. Žalių atstovų nėra, Džai Lambert, FDD frakcijos atstovų nėra, N frakcijos atstovų taip pat nėra, bet Evelyn Riedner paprašė žodžio, prašau, ačiū. Dėl perteklinio reglamentavimo norėčiau išsakyti vieną pastabą ir dėl minimalių standartų. Žinoma, perteklinis reglamentavimas iš, e, yra tiesiog e, išsigimimas. E, kalbant apie ES mastų patvirtinimų teisės aktų įgyvenimą. Todėl ta E, metinė biurokratinės naštos apžvalga yra geras pasiūlymas, tačiau čia būtina aiškiai atskirti tarpusavėje perteklinį reglamentavimą tų e, aktų, kurie, kurie nėra tiesiogiai susijęs su svarstama tema ir minimalių standartų, apie kuriuos mes diskutuojame šiame komitete, nes e, didžioji dalis teisėkuros sprendimų mūsų priimamų šiame komitete yra susijęs su darbo sąlygomis, darbo sauga Daugelis mūsų čia priimamų sprendimų yra susijęs su, min, su minimalių standartų nustatymu. Ir jeigu valstybė narė priima sprendimą gyveninti tinkamą direktyvą ir nori taikyti griežtesnius, aukštesnius standartus, tai turėtume savet palikti tokią galimybę nacionaliniu mastu. Staraisiais metais nuolat sulaukdome teisingumo teismo sprendimų, kurie uh, iš tiesų buvo susijęs su to klausimu, ar vieni standartai ir kiti yra maksimalūs ar minimalūs. Taigi šią srityje mes kaip Europos teisėkuros institucija privalome pasilikti pakankamai laisvos erdvės tam, kad siekdami užtikrinti geresnį, geresnę teisėkurą mes turėtume pirmiausiai siekti tvirtinamų teisės aktų supaprastinimo. paprastinimo ir e, toje pačioje srityje kelių panašių taisyklių e, netvirtinti, e, todėl labai puikiai suprantu atitinkamus smulkio verslo nusiskundimus, tačiau labai svarbu palikti tos veikimo laisvės nacionalinėms institucijoms taikyti griežtesnius standartus ir čia šių dalykų tikrai negalima tapatinti su pertekliniu reglamentavimu. Ačiū, turime komisijos atstovų, ponas e, Johnstonas ar kas nors kitas. Prašau, kalbėkite, prisistatykite. Hello, my name. Labą dieną, Janu Leštam ir dirbu Europos komisiją, e, dirbu ties tarpesnių sustarimo gyvenimo klausimų. Ir vykstant, e, vyksta darybos ir turiu du techninius, dvi techninės pastabas. Pirmiausia, dėl politinio vertinimo posėdžio, kuris vyko gruodžio tai dieną. Tuomet trys institucijos susitiko ir kalbėjo apie pažangą įgyvendinant geresnį reglamentavimo darbo tvarkį. Taip pat be kitų temų buvo aptartas ir komunikatas penktas spalio 24 dieną dėl geresnio reglamentavimo. Ten yra ir kasmetinė naštos apžvalga. Dokumente ES naštos ir naštų mažinimo pastangų peržiūra. Taigi tai jau daroma yra. Taip pat tuo poste buvo aptartas deleguotų aktų registro klausimas Buvo paminėta, kad yra puikus tarp institucijų bendradarbiavimo darbo pavyzdys. Dėkuoju. Dėkuoju. Taip. Toliau. Tolesnė darbo tvarkė. Pakeitimai tikimi iki sausio 29 dienos pietų. Tvirtinimas mūsų komitete kovo 21-22 dienomis ir jūri komitete, kuris vadovauja, bus kovo 27 dieną. Ar norėtų pasakyti? Nu, Pane Maketė, norėtų padaryti baigiamų pastabų? Prašau, žodis jums. Dėkoju. Labai dėkoju visiems Tik norėjau, ponė Regner, pasakyti, kad sutinku su jumis, tačiau jeigu būtumėte išklausę to, ką aš sakiau, kad Sargan direktyvos atveju, kad e, valstybės narys eina toliau ir, na, mes norime būti geriausius standartus. Ir čia mes kalbame ne apie tai, kalbame apie tą pertikrinį reglamentavimą, kuris reiškia, kad yra pidama papildomų dalykų, kurių nereikia ir kurie tiesiog e, kenkia Europos reputacijai. Dėkuoju. Dėkuoju, Evelin. Gal norite ką nors sureaguoti? Ne? Niekas daugiau? Gerai, dėkuoju už diskusijas. Perėsime prie aštunto darbuotojas klausimo. Tai yra kandidatų klausimai siekiant paskirti Europos parlamento ekspertus į Europos mokymo fondo valdybą. Ar kandidatai jau atvyko? Berot mes 10 minučių dar turime iki numatytų laiko šiam klausimui. Reikėtų galbūt palaukti visų trijų kandidatų. Edith Bauer, matau, jau atvyko. Alejandro Serkas. Ar atvyko? turėtų jau būti atvykęs. Toliau Jean-François Metsier. Jo nėra. Tad, na, galbūt galime pakviesti ponę Bauer, bet tai dar palauksime kelias mintas, kol ponas Serkas Mr. Sarkas, you can come up here and <laughs> take, take the seat. Sveiki atvykę. Sveiki atvykę, ponė Sarkas. No, you come up here. Yeah. Okay, uh, you are very few left. Taip, nedaug liko narių. Turbūt poni Bauer ir ponai Sarkas bus paprasčiau. Be abejo, supratome, koks svarbus šis klausimas yra, dalinsimės nuomonėmis su kandidatais, kurie kandidatuoja būti nominuoti kaip Europos parlamento paskirti ekspertai į ETF valdybą trečiasis kandidatas, ponas Jean-François Messier, negali šiame posėdė dalyvauti. O dabar tik su žodį kandidatams, o po to komiteto nariams, kurie dar liko posėdėje. Taip pat suprantame, kad dalyvauja ir komisijos atstovai. Pirmiausia, poniai Bauer šodis. Be abejo, žinote, kad šis posėdis yra transliuojamas taip pat ir internete, tad jį gali stebėti ir tie, kas nėra salėje. Prašau, žodis jums. Dėkoju, ponė pirmininkė, brangus kolegos. Kaip žinote, dešimt metų dirbau šiame komitete. Tad man labai malonu vėl atvykti į komitetą. O tokia paliko Europos parlamentą. Jūsų buvau paskirta kaip nepriklausoma ekspertė į ETF. Ir norėčiau pasakyti, jog labai džiaugiuosi šią galimybę jums atstovauti, būti jūsų akimis ir ausimis. ETF, taip pat ir imtis veiksmų su vardu ETF. Kai pastarai kartą kalbėjome apie šią agentūrą, sakiau, jog nors ETF iš dalies siejasi su komiteto interesais. Galbūt ir netiesioginė, čia vis tik kalbama apie ne narės šalis. Vis tik Labai džiaugiuosi jūsų darbu. Ir manau, kad jų darbas taip pat yra labai vertingas, nes jie tikrai dirba labai kokybiškai. Jie turi puikių žinių, daug patirties, viena vertus iš užimtumo politikos, kita vertus taip pat ir iš plėtros politikos srities. Ir manau, kad ETF kaip agentūra tikrai gali padėti stiprinti plėtros politiką, kas mano galva yra šiek tiek nepakankamai vertinta. Ypač ten galvoja didžiulės problemas, kurias jėsi su migrantų srautais. Ir turbūt ateityje, turbūt tai tikrai taps tokiu dalyku, kurį reikėtų iš naujo vertinti, tai taps naujų įrankių kuriuo galim pasinaudoti sprendžiančios klausimus, kaip galima teikti paramą toms šalims, iš kurių juda migracijos rautai. Agentūra dirba patirdama tikrai didelį spaudimą. Sumažintas biudžetas, sumažintas personalas šiam biudžeto laikotarpiui kasmet yra mažinama. Nepaisant to, rezultatai yra geri, labai naudingi, labai įdomus, veikla yra veiksminga tose šalyse, kuriuose tą veiklą vykdo. Visą tai nepaisant to, jog numatytos labai griežtas planas veik, veiklos. Kasmet per šimtą prašymų komisija pateikia, praktiškai kas antrą darbo dieną pateikia panojo prašymą. Ir iš vienos pusės matau, kad jiems tai yra didžiulė našta, iš kitos pusės, tai aišku, jie na, tuo didžiuojasi, tai yra pasidžiavimo šaltinis nes komisija labai dažnai remiasi jų veikla, kad galėtų užtikrinti savo veiklos lankstumą įvairiose šalise. Jeigu jūs e, manim pasitikėsite, aš kaip savo užduotį matysiu bendravimo gerinimą tarp šio komiteto, Europos parlamento ir ETF. Nes aš be abejo labai tikrai gerai vertinu pačios agentūros darbą. Dėkoju. Dėkoju. Toliau steiksiu žodį ponui Serkas. Prašau žodis jums. Dėkoju, ponė pirmininkė. Labą dieną visiems. Sveikinu su, su parlamento nariais ir su visais, kurie stebi transliaciją. Ačiū prisėti prie to, ką sakė ponė Bauer. Man taip pat yra garbė dalyvauti šiame posėdėje. Aš 15 metų esu praleidęs čia. Atrodo, kad labai greitai prabėgo. Ir turiu daug malonių prisiminimų iš šio komiteto. Tad, kai buvau pakviestas socialdemokratų frakcijos, kaip, e, kad galiu kandidatuoti kaip Europos parlamento atstovas agentūrai turinė, tai labai to džiaugiausi. Ypač džiaugiuosi, kadangi dabar nebedirbu čia, dabar esu pensijoje. Tad, na ir nustebau apie tai, kad štai gavau pro grįžti prie savo senos susidomėjimo srities, senos aistros. Ir džiugiuosi atpažindamas e, kai kurios parlamentų narius salėje. Neketinau grįžti prie parlamentinės, prie politinės veiklos, tačiau kalbant apie šią Turino agentūrą, manau, jog galėčiau pasiremti E, dvipusių, dvipusių patirtimų, kurie jau turėjau šį, šį agentūrą. Iš vienos pusės turiu patirties mokymo srityje, kitos e, iš paramos plėtrai srities. Abis rytis man yra labai svarbios. Na, vienas aš esu pats iš mokytojų šeimos. Taip pat e, mano šeima yra įstraukusi į mokymus visą gyvenimą programas, bei jūs matote tai ir mano gyvenimo prašyme. Aš pats dalyvau mokytojų rengime. Ir matau, kad aš dabar tarsi grįžtu prie to. Aš šiuo metu esu universiteto profesorius. Vadovauju Žan Monė skyrių savo universitete. Turime daug su seniorais, asmenimis, kurie grįžta į studijas, bando atnaujinti žinias. Tai sės taip pat ir su naujų įgūdžių darbo tarkė Europai. Ir štai likimas suteikė galimybę man dirbti toje srityje, kuri man labai rūpi. Švietimas yra labai labai svarbu. Tai labai svarbu ir individams, ir pačioms tautoms. Tos senės tartis kuri Europą padarė didžią. Kaip tikrėmis tos tomis rytimis, kurias dažnai nepagalvojama. Remiamasi švietimu, nes švietimas suteikia žmonėms galimybių išgyventi konkurencingoje aplinkoje. Kaip tik švietimas užtikrina galimybių lygybę, tai padeda išgyventi rinkos ekonomikoje. Negalima tikėtis, kad e, žmonės galės konkuruoti, jeigu nebus teikiamas jums lygias galimybės. Taip pat taip prisideda ir prie visuomenės pokyčių ir prie mūsų bendrai civilizacinio modelio. Dabar kalbam apie naują ir apie nuolatinį mokymasi, kad būtų galima nuolat reaguoti į kylančius iššūkius. Na, tuo kaip tik rusima fondas veikiantis turinė. Taigi aš mes, iš asmeninės pusės žinau, kad mokymas, švietimas yra ta galimybė, kuri galėtų padėti panaikinti skirtumą tarp vystančių šalių ir mūsų. Ir kai Europa e, plėtros politikos srityje įmasi švietimo klausimų, manau, kad tai yra tikrai geras, puikus žingsnis. Jeigu mane paremsite, tikiuosi, kad galėsiu toliau dirbti fonde ir bendrauti su mūsų šalimis kaiminėmis. Na, be asmeninių e, dalykų. Na, aš noriu pasakyti, kad jau labai gerai pažįstu fondą, seniai, seniai, seniai pažįstu. Žinau gerai jų veiklos kontekstą, suprantu išrestartinimus, kurie atliekami, glaudžiai pats dirbu su fondu. Manau, kad e, fondo misija ir tikslai tikrai yra pagirtini. ETF tikrai yra įsipareigoja praktiškai veikti, ne tik teoriškai, teikia praktinės pagalbas mūsų kaimynams ir tai labai padeda Europos išorės dimenciją stiprinti. Žinoma, kad Europa neišgyvens, būdama gerovės sala, supama skurdo ir nežinojimo. Tačiau kalbame apie tas šalis, kurios e, gali vien dieną galbūt ir prisijungti prie ES. Na, kol kas taip nėra, kol kas jos yra mūsų kaiminės ir reikia kovoti su tuo, kada Europą supo skurdas. Reikia užtikrinti, kad šalis galėtų kurti savo tokią ateitį, kuri būtų panaši tai, ką mato tele, per televizorių. Pavyzdžiui, štai, su, e, štai turime mūsų partnerius Maroką, vos keli kilometrų nuo Gibraltaro. Ir ten yra daugybė problemų, yra milijonai jaunų žmonių, kurie neturi kitų galimybių, kitų perspektyvų, kaip tik tais lipti į laivelį ir bandyti na, išgyventi ir patekti į Europą. Ir manau, kad tai, ką daro Europa per Turino agentūrą, tikrai prisideda prie Europos reputacijos. Mes e, Turino agentūrą giname Europos vertybės, Europos idėją. Atnaujinama yra strategija, kuri buvo priimta 15 metais. Džiaugiuosi galėdamas tuo prisidėti prie Europos išorės veiksmų. Baigdama dar norėčiau pasakyti, jog e, esu paskaitęs išorės vertinimus. Viešojo valdymo institutas yra parengęs tokią ataskaitą ir, na, aš lauto labai džiaugiuosi, nes ataskaitos yra labai pozityvios. Kalbama apie puikius rezultatus, nors įgaliojimai labai platus, kalbama apie daug šalių, kurių situacija yra ganėtinai sudėtinga. Ir taip pat reikia turėti galvoje gana ribotus išteklius skiriamus fondui, vos 20 milijonų eurų. Tačiau šis vertinimas yra labai geras, teigiamas. Taip pat yra kitų klausimų, kurias šie vertinimai iškėlė. Pavyzdžiui, jeigu, būtų, jeigu dar pajėgumai būtų didesni, tai turbūt ir rezultatai būtų gerokai geresni. Kalbam apie tam tikras rekomendacijas, kaip galima pagerinti veiklą, kaip pagerinti informacijos teikimą, komunikavimą, taip pat kaip pagerinti tinklus, kuriais naudojasi fondas. Manau, kad tai, kas daroma turinė ir kitose agentūrose, yra tikrai svarbu. Na, mes kartais pamirštame mūsų problemas, tačiau kai kurios mūsų problemos ir tų problemų sprendimas slypi ir už mūsų sienų. Taigi mes nuolat kalbame apie savo vidinius reikalus ir pamirštame kartais, kaip svarbu spręsti tos, tos iššūkius, kurie kyla už mūsų sienų ir už institucijų ribų. Apie tai kalba tas rekomendacijos. Jos kalba apie, apie geresnį komunikavimą, žinomas, tą galiu palaikyti. Kitas dalykas. Per krizę Visos agentūros, taip pat ir ši, turėjo susitaikyti su taupimo priemonėmis. Ir aš savo matyčiau, kaip uh, užduoti pagerinti tuos duomenis. Pagerinti situaciją, kurią mes matėme prasus keletų metų. Manau, kad Europos ši agentūra gali tapti efektyvesnė, jos veikla gali būti veiksmingesnė. Uh, ištekliai gali būti geriau panaudojami, reputacija gali būti gerinama. Ir čia reikia žiūrėti ne tik į komisiją, bet taip pat reikia atsižvelgti ir Europos plėtinę visuomenę. Gali ši agentūra tapti tokio atskaitos tašku, geros praktikos tašku, kalbant apie darbo žmogus orumo srityje. Be abejo, agentūra taip pat yra ir politinė. Tad galiu būti jūsų atstovu jos valdyboje. Be abejo, atidžiai klausysiu to, ką sako parlamentas. Dėkuoju. Thank you. Um... Ačiū. Nevelin Reikner. Labai džiaugiuosi, jūs abu čia matėte matydama tikrai negalime įsivaizduoti patikimesnių kandidatų užimti šias pareigas. Pažįstu Alejandro Serkas iš anksčiau ir tikrai e, negalėčiau įvardinti kito tokio, kuris e, taip entuziastingai, taip politiškai e, subtiliai ir taip ryštingai galėtų imtis šių klausimų, taigi labai džiaugiuosi galėdama išklausyti jūsų mintis, jau dabar linkiu jums didelės sėkmės šioje veikloje, tačiau taip pat noriu pabrėžti, kad e, labai svarbu Europos parlamentui yra nuolat uh, užsispyrusiai kartoti tuos pačius dalykus ir darbus, kuriuos būtina nuveikti. Taigi, uh, galiu jūs tik paraginti būti e, įkyriems šį darbą dirbant, o šiaip tikrai labai džiaugiuosi jūs čia matydama. Ačiū. Thank you, Mr. Calvé Chambon. Ačiū, ponas Calvé Chambon. Ačiū, pirmininkė. Toliau kalbėsiu Servanteso kalba. Thank you. Norėčiau ponui Serkas pasakyti štai, ką aš jį pažįstu jau seniai. Jis yra geras mano bičiulis ir žinoma, aš e, balsuosiu už jį, už jį balsuos ir mano frakcija, Aldė frakcija, nes jis tikrai e, yra daug nuveikęs, e, dirba rimtai ir sunkiai. Taigi abiem jums visų pirma noriu padėkoti už tai, kad sutikote imtis svarbių pareigų. Ir pratesdamas tai, ką sakė ponė Regner, na, sutiksiu, kad reikia dirbti įvairiose institucijose, bet man atrodo, kad ne visose institucijose, ne visose agentūrose yra tinkamai suvokimas parlamento vaidmo. Taip pat mes nelabai žinome ir ką daro institucijos ir agentūros. Pavyzdžiui, Eurofound nežinome, kokį, e, kokius dokumentus e, skelbia Eurofound. Na, Mes dažnai išklausome įvairių ekspertų iš išorės ir užmirštame, kad turime daug e, specialistų savo viduje, tose agentūrose. Taigi būtų labai gerai, jeigu parlamentas pasinaudotų žiniomis, kurios egzistuoja visose agentūrose. Tai skatinu daryti ir jūs, ir mus, nes manau, kad būtent taip mes geriausiai išnaudosime visą sukauptą patirtį. Ir kaip jau sakiau, labai džiaugiuosi, kad sutikote imtis šių svarbių pareigų. Ačiū dabar žodis poniai Mekintaja. Ačiū, na neketinau pasisakyti, bet e, dabar noriu pasisveikinti su mūsų buvusiais kolegomis. Sveiki sugrįžę. Ir tikrai labai džiugu girdėti, kad e, gyvenimas nenutrūksta, kai nustoji būti Europos parlamento nariu. Džiaugiuosi, kad dabar kalbamės. Manau, kad aš turbūt pirmą kartą pritariau ponui Serkas. Arba bent jau pritariau jam labiau nei anksčiau, kai keisdavomės nuomonėmis. Labai džiaugiuosi matydama, kad turime du gerus kandidatus, kurie pasirengė dirbti šiuose pareigose. Linkiu jums abiem sėkmės. And... Ačiū. Balsuosime rytoj rytą. Atrodo, kad balsavimas numatytas maždaug 9.15. Tikimės e, pamatyti jūs įvairiose kontekstuose artimiausiais metais. Taigi ačiū, kad atvykote. Tikiuosi, kad jaučiate tą gerą atmosferą. Ačiū, o manau, kad mes dabar galime baigti posėdį. Ačiū visiems, kurie liko salėje iki dabar. Rytoj ryte vėl susitiksime ir balsuosime. Kai kas iš mūsų dabar dalyvaus penktame trilogė dėl E, direktyvos dėl e, komandiruotų darbuotojų, taigi šiandien mūsų laukia dar porą valandų darbo. Greitai susitiksime ir ačiū Jums už šiandienos.